nariai pagal parlamento darbo tvarkos taisyklės. Pone Lunačiak atsistatydino, parlamentas skelbia, kad ji e, atlaisvino savo vietą, o apie tai informuotos ir nacionalinės kompetentingos institucijos. Pone Lunačiak taip pat atsistatydino ir iš vicepirmininkės postą nuo 2017 metų 24 spalio, todėl mums reikia išrinkti Europos parlamento naują vicepirmininką vietoj ponios Lunačiak. Noriu priminti, kad terminas pateikti kandidatus yra antradienis, spalio 24 diena, 18 valanda. Kandidatūros turi būti pateiktos generaliniam sekretoriui į kabinetą R00101 Luis Vais pastate. E, taip pat ir kandidato stikimą dalyvauti rinkimuose. E, balsavimas